Is it possible to start? Hello? Should we start? Good afternoon. Labą dieną. Labą dieną, ačiū. Patvirtinkime darbo tvarkę. Dėkui pirmininkės pranešimai kaip paprastai. Posėdis transliuojamas internetu, turime savo biuletenį naują išleidę. Jūs e, prim, priminėjau jau perėtą kartą, kad balsavimas rašai dabar jau prieinami internete, bet iškart po nuo posėdžio gavau pranešimą iš vieno iš žurnalistų, kuris norėjo sekti, kas vyksta posėdėje ir sakė, kad labai naudinga buvo rasti balsavimo sąrašus internete ir kad e, tai nemenkas kontrastas lygnant su kitais komitetais, ypač ekonomikos reikalų Tikiuosi, tad, kad kiti komitetai pradės elgtis panašiai ir su panu Galtieriai aš neužilgo, kiek galima greičiau tai aptarsiu. Mm, naujausia informacija apie trišalius dialogus ar trialogus įvyko e, telekomunikacijų vieningos rinkos reikalų trilogas pirmadienį. Jūs žinote, kad prieš metus e, gavome šio dokumento tekstą, užtruko metai, kol galėjome pradėti trišalius pokalbius. E, gana ilgą laiką keitėmės nuomonėmis apie bendresnius klausimus. Žinoma, pranešėjas e, panas Dekastėjo yra iš ITRE komiteto ir jis e, nusiteikęs griežtai laikytis parlamento pozicijos darybose, ypač e, kai kalbama apie tarptinklinio ryšio mokesčio panaikinimą ir tinklo neutralumo užtikrinimą. Pasisakinėjo daug parlamento ir komisijos atstovų kurie apgailestavo, kad tarybos tekste e, nėra paliečiama dažnių problema, nes iš tikrųjų šios problemos sprendimas e, atvers kelią pažangai skaitmeniniai infrastruktūrai vystyti. Europos Sąjungoje aš pati pasisakinėjau apie galutinių vartotojų teisės, čia parlamentui rūpi skaidrumo ir informacijos vartotojams klausimai. Ir mes tikimės, kad kitoje teksto versijoje rasime. Tai paminėta e, taryba prižadėjo taip pasielgti ir atsižvelgti į parlamento nuomonę dėl galutinių vartotojų. Mm, E, teisių, informacijos, ypatingai dėl sutartinių dalykų. Aš akcentavau, kad jeigu norime turėti tele, telekomunikacijų bendrąją rinką, e, turime užtikrinti, kad vartotojai galėtų turimas sutartis palyginti. Ne tik tai, ką jie mokės už tarptinklinį ryšį, bet taip pat turi turėti galimybę palyginti savo sutartis. Taigi, Daug dalykų yra, kuriuos norėtume matyti tekste, pirminkaujantį Latviją, tačiau aiškiai pasisakė, kad jeigu norime susidėrėti per jų pirminkavimo laiką dėl komunikacijų paketo, jie negalės įtraukti papildomos skyriaus dėl dažnių taryboje tam nėra daugumos ir todėl jie susitelkė ties tinklo neutralumo ir tarptinklinio ryšio dalykais ir negali suspėti padirbėti ties kitais klausimais. Aš tikiuosi, kad ateityje galėsime trialogiją pasiekti pakankamos pažangos. Aš savo frakcijoje istoriškai, e, kol dirbau įtre komitete, buvau pranešėjęs šiuo klausimu ir e, paminėjau, kad jeigu jie nori ECR frakcijos nariai atsiųsti į trilogą, jie gali tai padaryti. Antraip, e, aš pati galėsiu išdėsyti frakcijos poziciją. Jeigu būtų noro, kad tie vaidmenys būtų atskirti, uh, tada taip ir bus. Bet kol kas yra būtent toks organizacinis sprendimas ir mano vaidmuo kaip šio komiteto pirmininkės yra visų pirma ginti šio komiteto interesus. Dabar turbūt jau galime pereiti prie Marlen Mitsi rengiamos nuomonės dėl vienarūšių rūšių vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių. Iš viso yra 244 pakeitimai pateikti. Noriu iškart suteikti žodį pranešėjai. Dėkui. Ačiū pirmininkė, laba diena. Taip, iš tikrųjų, sulaukta daugelio pakeitimų pati pateikiau 113, o paskui iš kitų frakcijų sulaukėme dar 134. Taigi praktiškai visas politinės frakcijos prisidėjo savo pakeitimais. Tai demonstruoja šio dokumento svarbą ir nuomonių įvairovę ir vienybę. Tuo pat metu e, esu tikra, kad visi mes norime skatinti verslumą, e, sumažinti nedarbą, prisidėti prie ekonomikos gerovės ir e, būtent e, tokia yra šio pranešimo taikymo sritis. Visi norime ten to pasiekti, bet tai galime daryti įvairiais būdais. E, yra iš tikrųjų labai daug pakeitimų, pabandysiu akcentuoti pagrindesnius. 117 e, pateiktas e, socialdemokratų frakcijos narių ir iš IMKO, ir iš JURI, ir EMPL komitetų. Iš esmės juose siūloma visiškai atmesti komisijos pasiūlymą. Tai, sakyčiau, yra mano politinės frakcijos pagrindinė linija. Tačiau, e, kai kalbam apie komisijos pasiūlymą, labiausiai nesutariama dėl to, kam tas pasiūlymas turėtų būti adresuotas. E, ar tai iš tikrųjų vidutinėms ir mažoms įmonėms, čia nuomonės skiriasi Bet tuo pat metu visi sutarė, kad nenorime, kad veiktų 28 skirtingi režimai. Tiesą sakant, yra nemažai pakeitimų, kur kalbama apie tai, ar turėtų būti šiuo dokumentu daromas poveikis nacionaliniams įstatymams. Visi sutarė, dauguma sutarė, kad ne, taip neturi būti. Ir dauguma mano, kad reikia gerbti tiek įmonių, tiek darbo įstatymus egzistuojančius valstybėse narėse. Taigi, kai kalbama apie vienanarės E, bendrovės pilno valstybių narių įstatymų suderinimo nebūtina siekti. Toliau, dėl būstinės. E, čia taip pat e, dėl, dėl to, kad bendrovė turi būti viena, vėl sutarta daugumoji pakeitimų, kad reikia gerbti valstybių narių egzistuojančią teisę. Dėl bendrovės įstatų taip pat nemažai pateikta bendrovių, e, dėl bendrovių įstatų e, reikia sveikinti 103 pakeitimą, e, kuriuo stengiamasi išvengti fiktyvaus įdarbinimo. Yra pakeitimų dėl registracijos internetu ir dėl tapatybės nustatymo elektroniniais būdais, kaip užtikrinti, kad tikrai tų asmenų, kurie registruoja bendrovę tapatybės, bus a, nustatytos teisingai. Dėl akcinio kapitalo taip pat yra visa virtinė pakeitimų ir dėl to, ar reikia versti tokias bendrovės kaupti teisinius e, rezervus. Taigi, e, visi tie klausimai yra reikalaujantis e, svarstymų. Visiškai aišku, kad pasiūlymų siekiama supaprastinimo, kaštų sumažinimo ir vieningos rinkos veikimo palengvinimo. Tačiau mes vis tik sakome, kad nereikia kiekybės vardan uh, aukoti kokybės. Taigi, visi norime pasiekti padėties, kai, tokių, kai, kai galima ekonomiškai būtų nuveikti daugiau, bet visi galvojame apie skirtingas priemonės tam pasiekti ir mes tikimės, kad sugebėsime pasiekti kompromiso tarp įvairių nuomonių. Dėkui. Sorry. Um, for the EPP staff. EPP frakcijos vardu Ivan Stefanovič. Dėkoju, ponė pirmininkė, iš, iš esmės aš pritariu Europos komisijos teikiamam pasiūlymui. Aš manau, kad turime išlaikyti to pasiūlymo pagrindinį tikslą. Tai yra, kad greitai ir pigiai galima būtų užregistruoti naują bendrovę, kuri veiks bendrojoje rinkoje. Taigi e, turėtų būti labai nedidelis e, pradinio kapitalo reikalavimas, e, daugiausia vienas euras ir turėtų būti sumažintas administracinės sąnaudos registruojant tokią bendrovę. Aš suprantu keliamus būkštavimus, ieškosime kompromisų dėl E, tapatybės nustatymo procedūrų, valstybės narės turi apsitarti, ar išlaikyti esančias procedūras, ar jas keisti. Aš pats pateikiau pasiūlymą ieškant kompromiso dėl teisinio rezervo kaupimo. Turėtume e, neužmiršti pagrindinio tikslo, tai yra, kad procedūra turi būti supaprastinta ir administracinės e, išlaidos turėtų mažėti taip padedant naujiems verslininkams, nes jų mums labai reikia. Nes užimtumas iš tiesų visiems mums yra prioritetas numeris vienas. Dėkui. Dan Dalton. Dėkui, ECR frakcijos vardu e, galiu pritarti pasakytoms pastaboms apie komisijos pasiūlymą. Mes taip pat jam pritarėme, tai geriausias būdas žengti į priekį šioje srityje. Esu pateikęs virtinę pasiūlymų, kartais draugės su kitais e, parlamento nariais e, ir paremiant ponui guogai, bet iš esmės mes e, žengėme tą pačią kryptimį, kurią brėžia komisija. E, Mums e, netrodo, kad viena narės bendrovės turėtų e, būti apibrieštos tik tai taip, kad tai būtų prieinama ir aktualu tik vidutinėms ir mažoms įmonėms. Na ir toliau mes norime įkvėpti e, verslumo dvasę Mums atrodo taip pat, kad reikia išbraukti kai kurias nuostatas dėl paskirstimo. Manytume, kad e, būtent pagal ES teisę tokių bendrovų įsteigimas turėtų būti reglamentuojamas, bet visi kiti dalykai turėtų likti nacionalinių įstatymų kompetencijos rytimi interneto registravimas ir e, kapitalo reikalavimai yra labai svarbus e, šiame dokumente. Ir e, našta čia turėtų būti kuo mažesnė ir e, apribojimai, kuriant naują verslą, turėtų būti minimalūs. E, negalėtume numatyti kažkokių e, sumų, kurios būtų įrašytos vien tam, kad pasistengti pasidėtume pliuselį. Taigi vieno euro suma yra priimtina. Toliau, kaip teisės aktų kuriejai mes turime palikti galimybę bendrovėms sužlugti. Taigi, su sąlyga, kad egzistuos įstatymai dėl nemokumo, mes neturime būti uh, baimė, baimėje, kad kai kurioms bendrovėms gali nepasisekti. ES lygio politika turėtų būti skatinanti e, žmonės kurti verslą, kurti darbo vietas. E, kaip ir aptarnėjant kitą klausimą vėliau, sakysime, kad pradinis kapitalas yra ypatingai svarbus. Antanas Guoga arba Tony G. Man atrodo, iš tikrųjų, ko mums reikia, tai mentaliteto pakeitimo. Pakeitimas reikia kurti darbo vietas, turime galvoti apie tuos uh, jaunus žmonės, kuriems nelengva susirasti darbą. Taigi internetinis e, registravimas e, tikrai daug ką nulems, jeigu norime, kad kažkas įvyktų skirtingai ir naujai. Taigi lengvas, paprastas e, registravimas internete, užtikrinant e, pilną saugumą. Reikia pasakyti, kad kai kurios valstybės narės jau daugiau kaip dešimt metų registruoja bendrovės, tame tarpe Estija. Tai tiesiog turi būti įgyvendinta. Taigi turime labai atsargiai elgtis, kad neatsidurtume padėtyje, kai e, valstybė narė lauks, kad kažkas iš valdžios ateis e, pas jūs į namus ir užregistruos jūsų įmonę. E, viskas turi būti labai paprasta, kad E, nereik, kad neįsitrauktų į tą reikalą notarai, kuriuoms reikėtų mokėti. Viskas turi išlikti labai paprasta. Ir žinoma, skaitmeninimas. Tai turi būti skaitmeniškai įmanoma. Čia svarbiausia, e, kuo mažesnė administracinė našta. E, įmonė turėtų skaitmeninę formą laikyti savo sprendimus ir sutartis. Ir taip pat e, pradinis kapitalas, vienas euras e, šiame norm, moderniame pasaulyje turėtų būti pakankama suma. E, ir galbūt netgi komisija galėtų numatyti tam tikrą subsidiją jauniems žmonėms, galbūt tūkstantį eurų. Duokime jauniems žmonėms stimulą sakysime, tūkstantį eurų ir jiems tai tikrai patiks, jie pamatys, kad ES suteikia jiems galimybę. Tai kažkuria prasme būtų e, revoliucija, žiūrint į biudžetą, visą biudžetą, tai labai nedideli pinigai, bet tikrai gali sukelti, sukurti naujų darbo vietų. Taigi turėkime kažkokią idėją ir realizuokime ją praktikoje. Pirmininkės mikrofonas kol kas neįjungtas. Atsiprašau, e, nėra pono Maštalkos ir ponios Reider ir dabar steiksiu žodį Paškai, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, ar galiu kalbėti? pabandysiu aiškiai ir ramiai išdėstyti, ką aš čia pasakysiu, kad daugelis žurnalistų, kurie čia mūsų klausosi, galėtų viską suprasti. Pranešėja, pasisakydama, paminėjo 116 regis pakeitimą ir galbūt dėl techninių priežasčių nesugebėjo viską pasakyti, ką norėjo dėl jo. Taigi aš e, esu paprašytas Džiulijos e, vardu pasisakyti. E, žalieji skeptiškai žiūri į šį pasiūlymą, abejojame europinė to pasiūlymo verte keliami tikslai, e, skatinti verslumą, bet e, yra ir nemažai vietos galimam piktnaudžiavimui, gali atsirasti tokių įmonių, kurias kuria didelės bendrovės siekdamas išvengti mokesčių. E, daug dabar daroma ES kovojant su mokesčių neskaidrumu. Taip pat reikia neužmiršti vartotojų teisių, nes tai gali įtakoti tų bendrojų savininkų teisės, vartotojų teisės, e, yra problemų dėl santykių tarp tų bendrovių e, mokestinė prasme. Taigi mes e, kaip frakcija norėtume paprieštarauti šiam pasiūlymui. pono Mastalkos nėra. Tada Andrėja Švob dabar kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir ačiū pranešiai už pristatymą. Aš manau, šiame komitete yra gana plati dauguma, kuri nori pasiekti, kad tie piliečiai, kurie nori įkurti bendrovę, tą galėtų padaryti kuo galima greičiau. Turime panaikinti kiek galima daugiau biurokratinių kliūčių. Tačiau e, bendrovės e, steigimas ir tam tikros atsakomybės sumažinimas, tai darant e, kelia dvi alternatyvas ir čia atsiranda tam tikrų sunkumų. Dėl bendrovės steigimo yra nemažai dalykų, kuriuos galima būtų patobulinti, supaprastinti ir apie tai galėtume ir toliau diskutuoti, bet e, galų galę turime turėti galvoj, kad kai įkūrėte e, bendrovę, e, turite užtikrinti, kad ne burbulą, su, tuščią burbulą sukūrėte, turite pagalvoti taip pat apie tokių bendrovių teisinę atsakomybę. Taigi, Taip pat galbūt reikia atidžiai žiūrėti į registravimo internetu reikalą, galimybės turi būti, bet taip pat turi būti ir teisinis tikrumas. Pone Gebhardt ir e, pone Grapini dabar dar toliau norėtų kalbėti. Pone Gebhardt. Dėkoju. Noriu padėkoti kolegijai už puikiai atliktą darbą, rengiant šį pranešimą. Akivaizdu, kad reikalas nėra paprastas. E, bendrovės steigimo supaprasnimas skamba labai gražiai, tačiau e, dereguliavimas toli gražu nėra visada teisinga alternatyva. Žvelgdami į šį komisijos pasiūlymą matome, kad uh, E, palieka dar nemažai spragų ir e, tam tikrų trūkumų, dėl ko turi, nuke, gali nukentėti darbuotojų teisės, tas spragas reikia panaikinti. Taigi čia dar daug reikia nuveikti. Negalime tiesiog pasakyti, atsisakome reguliavimo ir viskas, nes tuomet ateis didelės bendrovės, draugės su tomis vienanarėmis, bendrovėmis e, ir išnaudos e, licenzijų e, atveriamas galimybės. Turime labai atidžiai stebėti, kaip tos vienanarės bendrovės bus steigiamos. Kyla man tam tikrų problemų ir dėl registravimo internetu. Turime būti garantuoti, kad nebus piknaudžiaujama tokiu registravimu. E, turi būti tinkama leidimų sistema, kuria viskas turi remtis, kad asmenys, kurie tokias bendrovės steigia, tikrai būtų tokių bendrovių savininkais. Ir čia iškyla tam tikra dilema ir apie tai turime gerai pamastyti, kaip geriausiai ją išspręsti. Tačiau ačiū už tai, kad gerai padirbėjote Pone Grapinė, dėkoju. Visų pirma, noriu pasveikinti pranešėją ir visus kitus. Iš pakeitimų skaičiaus visiškai aišku, kad visose frakcijose pranešimas kelia susidomėjimą. Mes turėtume padirbėti, kad komisijos pasiūlymas taptų labai uh, teisingų įstatymų. Būkštauju, kad iš tikrųjų yra galimybė, kad ekonomikoje sukursime dar vieną burbulą. Vis tik turime reguliuoti rinką. E, taip, e, nedarbo mažnymas yra labai svarbus poveikis, bet reikia žiūrėti ir į tolesnę perspektyvą. E, čia buvo kalbėta, kad nieko blogo, jeigu bendrovės bankrutuoja, bet e, vis tik e, nesukurkime e, šioje rinkoje nesažiningos konkurencijos. Vienanarių bendrovių vadovai neturės jokios teisinės atsakomybei, tuo tarpu kitose būtent menedžeriai tokią atsakomybę turi prisiimti. Antra vertus, e, pagal pasiūlymą atrodytų, kad bet kas e, internetu besiregistruodamas gali užregistruoti savo bendrovę mano adresu. E, niekas tarsi nekontroliuos, kur yra įregistruojama naujos bendrovės būstinė. Taigi aš manau, kad tie, kurie stovės prie vairo tokių bendrovių, turės turėti prisimti tam tikrą atsakomybę. Būtų absurdas, jeigu nebūtų jokios atsakomybės e, vadovams ir direktoriams. Taip, reikia supaprastimo, bet nepamirškime subsidiarumo, nesukurkime dviejų bendrovių tipų. E, tokių, kur pagal taisyklės e, administracija ir vadovybė atsako už rezultatus ir tokių, kur niekas už nieko neatsako. Taip pat ir registravimo dalykai, tarkime, dėl būstinės e, komisijos pasiūlyme kol kas netenkina. Dėkoju visų pasisakymai labai pravartus. Mes visi turėtume matyti, e, neužmiršti, kad e, busimosios nuomonės projekte sakoma, kad e, reikėtų stengtis panaikinti skirtingus 29 reguliavimo režimus. Taigi viskas, kas taikoma valstybėse narėse dabar, bus taikytina ir vienanarėmis bendrovėms, kuomet jos registruosis internetu. Tiek turbūt mano pastabų ir aš tikiuosi, ir, e, aš tikiuosi kad surasime sprendimų ir noriu padėkoti šešėlinius pranešėjams už jų bendradarbiavimą. Dėkoju už jūsų darbą, ačiū už pasitikėjimą, ačiū visiems už indėlį. 23 balandžio svarstysime kompromisus, o komitete balsuosime gegužės 7. Na, o dabar norėčiau pereiti prie balsavimo. Susirinko jau komiteto nariai. Pirmasis balsavimas e, dėl Katerin Štyler pranešimo ES veiksmų planas siekiant iš naujo sutarti dėl intelektinės nusavybės teisių gynimo. Catherine Steiler nuomonė apie jūri komiteto rengiamą pakeitimą. Pranešimą. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, kas už, prieš, priimtas. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas už. Atsiprašau, E, trečiasis kompromisas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko. Noriu pasitikrinti. Close, close the list. That's carried. Priimta. 13. Už, prieš, susilaiko, priimta. 12. Už, prieš, susilaiko, priimta. 14, 15 iki 19. Čia kompromisas. 20. Už, prieš, susilaiko, priimta. 21 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 24 už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 27. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 30 už, su žodiniu pakeitimu, pono Lyda. Už, prieš, susilaiko, priimta. 31. Už, prieš, susilaiko, 32. Atkrenta. 33 už, prieš, susilaiko, priimta. 34 atsiimtas, 35 už, prieš, susilaiko, priimtas. 36 už, prieš, susilaiko, priimta. 37 išbruktas, kas už, prieš, susilaiko, atkrenta. 34 už, prieš, 39 už, prieš, susilaiko, priimtas. Pastikrinkime elektroniniu būdu. Dar dėl trijų reikia balsuoti. Trisdešimt trys už, vienas prieš. 3 susilaikė. Sveikinu pranešėją. Aš pasistengsiu viską daryti laiku, kreipiuosi į tos, kurie atėjo iš kitų komitetų. Sveiki atvykę. Mes tengiamės viską daryti laiku. Toliau antroji ataskaita taip pat nuomonė Catherine Style yra susijusi su direktyvos įgyvendinimu dėl intelektinių teisių suderinimo ir informacinės visuomenės. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras, už, prieš, susilaiko, atmetam. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko priimta, 11 už, prieš susilaiko priimta. 12 su žodiniu pakeitimu rešinrasne. Kas už, prieš susilaiko, manau, kad atmestas, 13 už, prieš susilaiko priimta. Keturioliktas už, prieš, pasitikrinkime. Keturioliktas pakeitimas. Atmestas 17 už, 19 prieš. Trečias kompromisinis pakeitimas už. Pirmoji dalis už, prieš, Pasitikrinkime. Pirmoji dalis, trečiasis kompromisinės pakeitimas. Priimta. Antroji dalis, trečiojo kompromisinio pakeitimo už, prieš, susilaiko, priimta. 21 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta, 22 už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 29 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. vienu per daug iš EPP. Priimta. Tai buvo 29 pakeitimas. Toliau penktasis kompromisinis pakeitimas, pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad priimta. Pasitikrinkime. 21 už 15 prieš priimta. Penktasis kompromisas antroji dalis, kas už prieš susilaiko priimta. 38 už prieš susilaiko priimta. 39 už prieš susilaiko priimta. 30, 40 už prieš susilaiko atmesta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 51. Šeštasis e, kompromisas pasitikrinkime. That's carried by 21 to 21 už 16 prieš 1 susilaikė. 51 už prieš, susilaiko, priimta. 52 už, prieš, susilaiko, priimta. 53 eh, su žodiniu pakeitimu, už, prieš, susilaiko, man atrodo, atmestas. Pastikrinkime. This is Amendment 50. Tai 53 pakeitimas. Baigiu balsavimą. Atmestas. 12 už 23 prieš 2 susilaikė. 54 už prieš susilaiko priimta. 7 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 8 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas už prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisas už. Atsiprašo pirmininkė. 63 už prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisas, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, Pasitikrinkime. Devintas kompromisas antroji dalis. Priimta vieno balso persvara 20 prieš 19. Devintasis kompromisas trečioji dalis. Už, prieš, susilaiko, Priimta. 70 už, prieš, susilaiko, atmesta. 72 už, prieš, susilaiko, atmestas. 10 kompromisas pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, pasitikrinkime. Antroji dalis, dešimtas kompromisas. Uh, Vienu balsu prieš daugiau atmesta. Tai buvo 72 pakeitimas. Dešimtą kompromisą užbaigėme ir dabar turime balsuoti dėl visos nuomonės projekto su pakeitimais elektroniniu būdu. Dar du žmonės turi balsuoti, baigiu balsavimą. 34 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Labai ačiū. Thank you. Many congratulations there. Labai sveikinu pranešėją. O dabar pereikime prie nuomonės dėl rekomendacijų Europos komisijai dėl darybų dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo. Pane Šaransova Dita yra pranešėja. Žodis jai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik noriu papasakoti kolegoms apie naujienas. Praėjusią savaitę Europos komisija ir JAV prieėmė bendrą paraišką dėl viešųjų paslaugų. Tai atitinka mūsų kompromisinį tekstą ir patvirtina, kad viešosios paslaugos nepateks į dėrybas. Tikiuosi, kad tai išsklaido abejonės, kurios buvo kilusios piliečiams. E, tikiu, kad tai mums leis susitelkti ties kitais svarbiais e, dėrybų punktais. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą, už jų pasiūlytus kompromisus E, tai dėl ko balsuosite, buvo patvirtinta didžiosios dalies frakcijų. Tai yra imko aktualūs dalykai, svarbios politinės žinios, kurias komitetas nori perduoti. Tai yra susiję ir su viešuomis paslaugomis, ir su mažom ir vidutinėm įmonėm, e, taip pat su reglamentuojamojo bendradarbiavimu ir kitomis svarbiamis rytimis. Mane vis dėlto nuvilia naujausias kompromisinis tekstas dėl ASDS. Manau, kad e, tai e, nepatenka į šio komiteto kompetenciją ir dėl to aš norėčiau, kad kolegos atkreiptų į tai dėmesį balsuodami dėl šio teksto. Ačiū. Dabar negaliu suteikti žodžio kalbėtojim, nebent tai būtų žudbūtinai svarbu. Pereikime geriau iš karto prie balsavimo. Pirmas ir antras pakeitimai techninio pobūdžio, trečias ir ketvirtas išbraukta. Kas už? prieš. Pasitikrinkime. Pakeitimas atmestas vienodas balsų skaičius. Pirmas kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisinis pasiūlymas už, prieš, susilaiko, priimta. 47 už, prieš, susilaiko, priimta. 22 už, prieš, susilaiko, atmesta. 21. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 23. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 58. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 49. Atsimtas. 50. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 51. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 203 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 220 už, prieš, susilaiko, atmesta. 205 už, prieš, susilaiko, atmesta. 157 Jei kas nors e, nori pasitikrinti, tai būtinai tai padarysime, sakykite, jei norėsite. 157 už prieš susilaiko atmesta. 206 už prieš susilaiko atmesta. 53 už prieš susilaiko atmesta. 54 už prieš susilaiko atmesta. Atmesta. 57. Už, prieš, susilaiko. Atmesta. 59. Už, prieš, susilaiko. Atmesta. 60. Už, prieš, susilaiko. Atmesta. Trečias kompromisinis pasiūlymas už, prieš, susilaiko, atmesta. Atsiprašau, priimta. Trečias kompromisinis pakeitimas priimtas. 65 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas kompromisinis pasiūlymas už, prieš, susilaiko, priimta. 70 pakeitimas, tai techninis pakeitimas. 71 už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 už, prieš, susilaiko, atmesta. 75 už, prieš, susilaiko, atmesta. 77 už, prieš, susilaiko, atmesta. 79 už, prieš, susilaiko, atmesta. 72 už, prieš, prieš, susilaiko, atmesta. 94 už, prieš, susilaiko, atmesta. 74 už, prieš, susilaiko, atmesta. 115 už, prieš, susilaiko, atmesta. 81 už, prieš, susilaiko, atmesta Atmesta. 95 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 83 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 85 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Penktas kompromisinis pakeitimas su žodiniu pakeitimu iš APP frakcijos. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 98, 88 su penktu kompromisu. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Šeštas kompromisinis pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Atsiprašo pirmininkė priimta. Stengiuosi viską daryti lietai, kad būčiau visiškai tikra, jog teisingai suskaičiavau balsus ir, kaip jau sakiau, galite prašyti elektroniškai pasitikrinti. 110, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienas vienas vienas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Vienas vienas šeši už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Vienas vienas aštuoni už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Vienas vienas du už. Pastaiso pirmininkė. Vienas du du už prieš, susilaiko, atmesta. Septintas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštoji dalis, 132 techninis, toliau aštuntas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 149 už, 149, tai yra nauja 7a dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. 147 už, prieš, susilaiko, atmesta. 150 už, prieš, susilaiko, atmesta Atmesta. 152 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Devintas kompromisinis pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 155. Tai papildo devintą kompromisinį pakeitimą už, prieš, susilaiko, Atmesta. 161 už, prieš, susilaiko, priimta. 165 už, pasitaiso pirmininkė, šitie atkrenta, taigi 10 kompromisinės, kompromisinės pakeitimas. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis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 Okay, moving on to amendment 114 over the page. Periname į 114, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 119 už, prieš, susilaiko. Pirmininkė atsiprašo. Pasitikrinkime 114. 114, check 114, pasitikrinkime. That falls. Atmesta. 119 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 123 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 180 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 11 kompromisinis pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 12 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 13 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 202 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 204 už, prieš, susilaiko, priimta. 14 kompromisinis. Už, prieš, susilaiko, priimta. 2.15 papildo 14 kompromisą už, prieš, susilaiko, priimta. 218, 222 atsimti, 15 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. 15 kompromisinis pakeitimas. Atmestas. 159 už, prieš, susilaiko, atmesta. 48 už, prieš, susilaiko, Atmesta. 55. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 151 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 223. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 224. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 225 už, prieš, susilaiko, atmesta. 226 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuokime dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Elektroniniu būdu. Um, Balsavimas baigtas, 20 už, 18 prieš, 1 susilaikė. Dėkoju. Um, Mrs. Gephardt. Ja, danke schön, Frau äh, Vorsitzende. Pone Herhard, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Ji tikrai puikiai padirbėjo kartu su mūsų frakcija. Vis dėlto turime keletą tokių raudonųjų linijų, kurios yra svarbios mūsų frakcijai, ypač kalbant apie, pavyzdžiui, bendro intereso paslaugų teikimą. Taip pat pateikėme pasiūlymą dėl ISDS ir dėl to, kaip būtų galima kažkaip geriau suformuluoti tas nuostatas. Deja, į tas mūsų pastabas nebuvo atsižvelgta ir dėje negalėjome palaikyti šios nuomonės, tad labai gaila, kad taip nutiko. Nes mūsų komiteto pozicija tokia atveju būtų buvusi aiškesnė ir vienodesnė. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū labai. Ačiū, kad paaiškinote savo poziciją ir žinau, kad kai kurie iš jūsų paminėtų elementų e, nebūtinai yra mūsų komiteto kompetencijos ribose, tačiau nebėjau, kad jūsų frakcijos nariai iškelstos klausimus ir kitose komitetuose. Gaila, kad nepavyko surinkti e, pilnos daugumos, tačiau darbas bus tęsiamas, bus vykdomos diskusijos, siekiant kiek įmanoma geresnių rezultatų. Tad ačiū, kad paaiškinote, kurie Klausimai jums buvo įtin aktualūs. Dėkoju. So I've, I've just um, on the next. O dabar perėsime prie kito balsavimo. aštuntajame balsavimo sąrašo puslapyje, kur yra 131 pasikeitimas, pakeitimas, tai yra pono Boisors pateiktas pakeitimas. Bus atskirai balsuojama dėl 131, jis nepatenka į 13 kompromisą ir pranešėjas uh, pažymėjo, kad atskirai balsuosime už 131 pakeitimą. Jis bus atskirtas nuo 13 kompromiso, tik norėjau tai patikslinti, kol nepradėjome balsavimo. Ir taip pat socialdemokratai Aleksandra Moratė atsijėmė 42 pakeitimą. Tad 42 pakeitimas buvo atsiimtas. Bandau surasti tą pakeitimą savo sąraše. Panašu, kad jis yra pačioje balsavimo sąrašo pabaigoje. Tad šis pakeitimas buvo atsiimtas. 42 pakeitimas. Pakartosiu dar kartą. Lara, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. EPP frakcija e, turi tam tikrų problemų dėl 116 Be abejo, socialistai gali rinkti savo kelią, tačiau kalbant apie 116, norėtume balsuoti. Pirmininkė. Taigi judėkime į priekį. Dabar balsuosime dėl Lara Komi parinktos uh, e, nuomonės, kurioje kalbama apie neskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos arba komercinių paslapčių apsaugą nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo. Ir Pradėsime nuo 16 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Tryliktasis kompromisas, balsuosime trimis dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš ar yra susilaikiusi, jau patvirtinta. Dabar trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Treči, trečioji dalis. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta šis pakeitimas. Dabar 73 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atkrenta. Pirmasis pakeitimas buvo atsiimtas. 70 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė atkrenta, antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė atkrenta, aštuntasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė atkrenta, priimta, devintasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta, dabar aštuoniasdešimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atkrenta, aštuoniasdešimt pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atkrenta. Patvirtinta, dabar antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Patikrinkime elektroniniu balsavimu. Balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Patvirtinta viena balso persvara. Dabar 82 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atkrenta. Dabar penktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 84 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė atkrenta, 86 kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų, manau, kad reikės patikrinti elektroniškai. Balsuojame dėl 86. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar, dabar 87. Kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų atkrenta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė, pritarta šiam pakeitimui. 94 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atkrenta. 95 kas už, prieš patikrinkime elektroniškai. 95 pakeitimas. Priimtas šis pakeitimas, dabar 96 kas už, prieš susilaikė atkrenta, 97 kas už, prieš susilaikė atkrenta, 98 kas už, 98 ir 99 balsuojame už juos kartu, kas už, prieš susilaikė atkrenta, dabar 11 kompromisas, kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta, pritarta, Viena, 105 pakeitimas, kas už, prieš ar yra susilaikiusiųjų, atkrenta. 106, kas už, prieš ar yra susilaikiusiųjų, pritarta šiam pakeitimui. 107, manau, kad buvo pritarta šiam pakeitimui, tačiau galime patikrinti elektroninio balsavimo būdu. 106 pakeitimas. atkrenta šis pakeitimas, tikrai buvote teisi, reikėjo atidžiau klausyti. Reikėtų atidžiau klausyti sekretariato. 107 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atkrenta. 108 kas už, prieš. Neaiškus balsavimas. Dėl 108 balsuokime elektroniškai. Ne, vis dėlto balsavimas atrodo gana aiškus, atkrenta šis pakeitimas. Dabar trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 111. Vienas, vienas, trys pakeitimas atkrito. Dvyliktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikiusieji pritarta. Ir dabar pereiname prie 131 pakeitimo. Tad 131 pakeitimas, tai yra busoj pakeitimas, tai yra 13 kompromiso papildymas, būtent jį minėjau pradžioje, jis turėtų būti 8 puslapyje. Tad 131, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atkrenta. Atkrenta šis pakeitimas, dabar kompromisinis. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta šiam pakeitimui. 149, kas už, prieš, susilaikė, atkrenta. 150, kas už, prieš, susilaikė. Atmestas šis pakeitimas dabar 14 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta 155 pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atkrenta 156, kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atkrenta 157, kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atkrenta 158, kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atkrenta 159, už, prieš, susilaikė, atkrenta 15 kompromisas. Jis yra susijęs su ketvirtuoju kompromisiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. Dabar 164 pakeitimas, kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Atkrenta 165 Kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta? Dabar aštuntasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. E, Šimt, 167 už, prieš, susilaikė atmesta. 16 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė pritarta Pritarta 170 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 171 kas už prieš susilaikė atmesta. 9 pakeitimas už prieš. Patikrinkime elektroniškai. Ne, panašu, kad nepritarta šiam pakeitimui. Dabar 176 kas už prieš susilaikė atmesta šis pakeitimas. 177 kas už prieš Dėl 177 balsuokime elektroniškai. Pritarta šiam pakeitimui, dabar 193 kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Atmestas šis pakeitimas. Dabar pereiname prie 17 kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 182 už, prieš susilaikė. Atkrenta šis pakeitimas. 183 už, prieš susilaikė. Atkrenta ir šis pakeitimas. 184 už, prieš susilaikė. Pritarta. 186 ir 187 balsuojame už jos kartu, kas už, prieš susilaikė. Pritarta. 188, kas už prieš susilaikė, Atmestas šis pakeitimas, dešimtasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Pritarta šiam pakeitimui vienuoliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Vienuoliktasis pakeitimas, būtent dėl jo balsuojame. Už prieš susilaikė. Pritarta. Aštuonioliktasis kompromisinis pakeitimas. Už prieš susilaikė. Pritarta. 19 kompromisinis už prieš susilaikė pritarta. 192 už prieš susilaikę. Atmestas šis pakeitimas 193 už prieš susilaikę. Taip pat atkrenta ir šis pakeitimas 194, kas už, kas prieš susilaikę. Atmestas šis pakeitimas. 13 pakeitimas, 195 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmestas. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Žodinis pakeitimas dėl frazės aiming to delete mm, point A. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 196 pakeitimas e, Jis atkrenta, jeigu patvirtinama žodinis pakeitimas, tad 197 dabar, kas už, prieš, susilaikė, atmestas, 21 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 200 e, atkrito šis pakeitimas, 201 balsuojame dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta, pritarta, Antroji dalis buvo atsiimta. Dabar 203, kas už, prieš susilaikė atkrenta. 204, e, kas už, prieš susilaikęs atmestas. 205, už, prieš susilaikė atmestas. Ir šis pakeitimas 206, už, prieš susilaikė. Galbūt patikrinkime elektroniškai, balsuokime dėl 206 elektroniniu būdu. Atmestas šis pakeitimas. 207. Kas už prieš susilaikė. Atmestas 208. Už prieš susilaikė. Pritarta šiam pakeitimui 209. Už prieš susilaikė. Atmestas šis pakeitimas 22. Kompromisinis. Kas už prieš susilaikė. Pritarta šiam pakeitimui 216. Kas už prieš susilaikė. Atmestas šis pakeitimas 217, kas už, prieš, susilaikė. Atmestas ir šis 218, už, prieš, susilaikė. Atmestas 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Pritarta 221, už, prieš, susilaikė atmestas, 222 bei 223 balsuojame kartu už, prieš susilaikę atmestas, 224 kas už, prieš susilaikę atmestas, 225 kas už, prieš susilaikę atmestas, 226 už, prieš susilaikę atmestas Galbūt galėtume balsuoti elektroniškai dėl 226. Vieno balso persvara šis pakeitimas buvo atmestas, dabar 227 už prieš susilaikę atmestas. Galbūt dabar galėtume balsuoti bloko, sujungti keletą pakeitimų nuo 17 iki 30. Ar neprieštarautumėte? Panašu, kad ne. Tad iki kilinto pakeitimo galėtume balsuoti. Panašu, kad niekas nesutinka, tad balsuojame 17. Už prieš susilaikė atmestas, 18. Už prieš susilaikė atmestas, 19. Už prieš susilaikė atmestas. 20 už prieš susilaikė atmestas. 23 už prieš susilaikė atmestas. 24 už prieš susilaikė atmestas. 21 už prieš susilaikė atmestas. 22 už prieš susilaikė atmestas Patikrinkime elektroninio balsavimo būdu. Balsuojame dėl 22 pakeitimo. Patvirtintas šis pakeitimas. 26. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 25. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 27. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 28. Už, prieš, susilaikė atmestas 29 už, prieš susilaikė atmestas 30 už, prieš susilaikė atmestas šis pakeitimas. Dabar pirmasis kompromisas. Už prieš susilaikė pritarta, 34 pakeitimas. Už prieš susilaikė atmestas, 35 pakeitimas. Už prieš susilaikė atmestas. 35 Penktasis pakeitimas. Galbūt galėtume balsuoti elektroniškai. Balsuojame dėl 35 pakeitimo. Ta 35 pakeitimas. Balsuokime. Galbūt galėtume balsuoti iš naujo dėl 35 pakeitimo. Balsuojame elektroniškai. Buvo atmestas 35 pakeitimas, dabar 36 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusi jų pritarta. Balsuojame elektroniškai. 36 pakeitimas. Pritarta šiam pakeitimui. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, Ar yra susilaikiusiųjų? Dėl 37-ojo taip pat teks balsuoti elektroniškai. Panašu, kad šis pakeitimas at... buvo atmestas, čia ir suklydau. Dabar 38 pakeitimas, jis jau buvo atmestas, 40 taip pat atkrito, 41 pakeitimas dabar, kas už prieš susilaikė atmestas, 42 buvo atsiimtas, 43 kas už, kas prieš, ir yra susilaikiusiųjų, pritarta šiam pakeitimui 44 už, prieš, Pirmininkė atsiprašo, 44 atkrito, dėl jo balsuoti nereikia. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už. Panašu, kad nereikia dėl jo balsuoti, ačiū, kad priminėte. Tai jau pakliuvo į 15 kompromisą, tad pereiname tiesiai prie 51 pakeitimo. Ar galime balsuoti dėl 51-ojo, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 52 pakeitimas. Ne, vis dėlto 53 sako pirmininkė, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Atmestas šis pakeitimas. 54 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Atmestas 55 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Atmesta 56 už, prieš susilaikę. Atmesta 57 už, prieš susilaikė atmesta, 58 už, prieš susilaikė. Galbūt patikrinkime elektroninio balsavimo keliu. 58 pakeitimas balsuokime elektroniškai. Atmestas 58 pakeitimas, 59 dabar kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusių jų atmestas, 60 atsiimtas, 61 už, prieš, susilaikė. Pritarta, 63 už, prieš, patikrinkime elektroninio balsavimo būdu, balsuojame dėl 63 pakeitimo. Atmestas šis pakeitimas. 62. Už prieš. Galbūt balsuokime taip pat elektroniškai dėl 62. Jau beveik baigėme. Tad 62. Liko tik vienas balsavimas, dėl šio jau baigėme balsuoti. Atmesta šis pakeitimas 64. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Balsuokime elektroniškai dėl 64-ojo, nors atrodo, kad buvo pritarta šiam pakeitimui, tad balsuojame elektroniškai dėl 64-ojo. Pritarta šiam pakeitimui 65-asis dabar. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas, 66 jau patenka į antrąjį kompromisą. Ir dabar balsuosime dėl, nuom, dėl visos nuomonės, galutinis balsavimas. Ačiū labai. Ačiū visiems balsavusiems. Norėčiau pasveikinti pranešėją. Ačiū už tai, kad buvote kantrus, nes tikrai teko nemažai e, tikrinti elektroninio balsavimo būdu. Pranešėja. Pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms bei šešėliniams pranešėjams, nes iš ties, kalbant apie tą darbą, kuris buvo atlikta, tai buvo tikras stebuklas, nes laiko turėjome įtin nedaug. Tada ačiū visiems už jūsų indėlį. Ačiū už tai, kad sukūrėte tą stebuklą. Dėkui. Na, dabar mūsų laukia dar vienas balsavimas. Per šį mūsų posėdį, tai yra Paskalio Duron parengta nuomonė, taip pat ir jam dėkojame už e, sparčiai parengtą dokumentą, eina kalba apie mūsų nuomonę dėl Europos strateginių investicijų fondo. 36 pakeitimas yra pirmasis, dėl kurio balsuojame, kas už, prieš, susilaiko, atkrenta. 37 kas už, kas prieš, neaišku. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 37. -ojo. Dar trys nariai nebalsavo, mums e, užtruks dar tik tai penkias minutės, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta penkių balsų persvara. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas, čia dvi dalis, už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atkrito. 46. kas už, kas prieš, kas susilaiko atkrenta. 47. kas už, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atkrenta. 49. Už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 49. Pritarta 50. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atkrenta, 51 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 52 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 53 už, prieš susilaiko atkrenta, 54 už, prieš susilaiko atkrenta, 55 už, prieš susilaiko atkrenta, 56 kas už, kas prieš susilaiko atkrenta, 57 atsiprašo pirmininkė, 7 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 60 kas už prieš. Šešiasdešimtajam pritarta, toliau trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta, Toliau devintasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktas už. Ne, vienuoliktas atkrito. 78 atkrito. Taigi 80 dabar kas už prieš susilaiko atkrenta. 82. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 83 už, prieš susilaiko pritarta, 84. Norite pasitikrinti dėl 83. Spėju, kad 83. Balsuojame. Balsavimas baigtas, pritarta. 84. Kas už? prieš susilaiko pritarta, 85 už prieš susilaiko. Manau, kad 85 atmestas. Tikrinamės dėl 85. Pritarta, atsiprašau, 86. Kas už? prieš susilaiko pritarta 87 už prieš susilaiko pritarta 88 už prieš susilaiko pritarta 89 už prieš susilaiko atmestas 90 už prieš susilaiko pritarta 91 už prieš susilaiko atkrenta 92 kas už prieš susilaiko pritarta 93 dėl teksto braukimo ir 94 kartu už prieš susilaiko pritarta, 95 dėl jo galime balsuoti, dėl 95 kas už, kas prieš, kas Bet pasitikrinkime dėl 95. Pritarta. Dabar konstatuojamosios dalys. 12 už prieš susilaiko pritarta. 13 už prieš susilaiko atmestas. 14 už prieš susilaiko atmestas. 15 už prieš prieš susilaiko pritarta, 16 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 17 už pri, prieš susilaiko pritarta, pirmasis už prieš susilaiko pritarta, antrasis kompromisas, trys dalys už pirmąją, kas už prieš susilaiko pritarta, antroji dalis kas už, kas prieš kas susilaiko atmesta, trečioji kas už, prieš susilaiko atmesta. Einame prie viskas atkrito iki pat aštuntojo kompromiso. Taip mane informuoja, taigi aštuntasis už prieš susilaiko pritarta, trisdešimtasis už prieš susilaiko pritarta, trisdešimt pirmasis už prieš susilaiko atmesta, trisdešimt antras už prieš susilaiko atkrenta. Pasitikriname dėl 32. 32. Elektroniškai tikrinamės. Dėl 32 pritarta, atsiprašau, 33 atkrito, trečiasis už, prieš. Atrodo, kad pritarta, jeigu norite dar kartą pasitikrinkime. Balsuojame dėl trečio. Tikrinamės dėl trečiojo. pritarta. 34 už. A, jis atkrito, atsiprašau. Dabar mums liko galutinis balsavimas dėl viso pranešimo. Labai ačiū. Pritarta 30 už, 6 prieš.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 Thank you. If we can move to the next part of our agenda. Dėkoju, dabar galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Aš pirmininkausiu šiai dalį, kol sugrįž tikroji pirmininkė. Dabar norėčiau kreiptis į poną Žiri Pospišal iš PPA. Ar girdite mane? Kolegos, prašau laikytis tylos, kad galėtume toliau dirbti. Pone Pospišil, ar jūs esate čia? Taip, tai žodis jums. Děkuji pěkně, paní předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych eh, stručně... Ačiū, ponės ir ponai, dėkoju kolegos. Aš norėčiau trumpai apibendrinti reglamentą, kuriuo yra numatomos nekeliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinės vertės. Tas pavadinimas yra labai techninis, bet pats reglamentas yra ganėtinai paprastas. Jo tikslas yra riboti nekeliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamus teršalus. Tai yra tie mechanizmai, kurie važinė nekeliais. Reglamente yra pateikiamos apibrieštis, yra nurodoma, kokie tai mechanizmai. Tai yra įvairios rankose laik, įvairūs rankose laikomi mechanizmai, taip pat bėgiais važiuojantis mechanizmai ir kita sudėtinga įranga. Kaip jau sakiau, Reglamentas nėra naujas, jis yra susijęs su kitais jau įgyvendinamais reglamentais. 9868. Šis reglamentas yra nuolat atnaujinamas, be abejo, tai nėra tobulas teisės aktas, kadangi jis neapėmė nemažo skaičiaus e, nekeliais judančių mechanizmų ir variklių tipų. Būtent todėl buvo pateiktas šis pasiūlymas, kuriuo yra siekiama geriau reglamentuoti teršalų ribas e, numatomas tokiems varikliams. Buvo pateiktas teisės akto pasiūlymas, o jei pasižiūrėtumėte į mano pasiūlytus pakeitimus, tai pamatytumėte, kad yra siūloma uh, E, praplėsti taikymo sritį, įtraukti ir replacement variklius. Daug vyko posėdžių šiuo klausimu ir buvo diskutuojama apie tai, e, kaip tokie mechanizmai veikia gamintojus, kadangi reikia keisti tuos variklius. Ir dėl to buvo pateiktas tas pasiūlymas dėl pakeitimo susijusio su varikliu pakeitimu. Jeigu, pažiūrėjau, pasižiūrėtumėte į lokomotyvus, tai per jų e, gyvavimo ciklą būtina pakeisti variklį. Tokiu atveju mes keliame klausimą, kaip reglamentas apima jau esamos mechanizmus, tokius kaip lokomotyvai. Kyla klausimas, kaip dažnai turėtų gamintojai pakeisti tuos variklius. Taip pat kokios išimtis galėtų būti numatomos ir kada jos turėtų būti taikomos. Varikliams yra taikomi skirtingi parametrai, tie varikliai yra skirtingų dydžių ir todėl ne visuomet galima naujus variklius įmontuoti į jau esamus mechanizmus. Dėl to mes norime apibriešties variklių keitimo ir taip pat norime numatyti išimti. Yra siekiama apsaugoti aplinką, užtikrinti gerą oro kokybę. Taip pat norime, kad reglamentą būtų lengva įgyvendinti tam, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko pasiruošti ir e, numatyti naujų parametrų gaminius. Jei įgyvendinimas bus e, labai greitas, e, tai gamintojai tiesiog neturės pakankamai laiko sureaguoti. Kita problema yra mechanizmų naudotojai tie, kurie turi pasitelkti mechanizmus. Tarkime, yra pakeičiamas variklis, bet labai svarbu, kad tie asmenys galėtų ir toliau naudoti tuos mechanizmus, kurie gali būti labai sudėtingi. Tad mano tikslas buvo suderinti aplinkosaugą ir taip pat užtikrinti gamintojų bei naudotojų interesus. Juk situacija tikrai nepaprasta. Pateiksiu lokomotyvų pavyzdį. Aš pati mačiau, kaip jie yra gaminami. Pats mačiau. Kalbant apie gyvavimo ciklą lokomotyvo, tai gali teikti, tekti pakeisti variklį ir ta procedūra yra labai sudėtinga. Iš teisinio požiūrio e, ta situacija yra ganėtinai e, nesudėtinga, bet e, pritariu komisijos tikslui geriau viską reglamentuoti ir užtikrinti geresnę aplinkos saugą. E, taip pat riboti e, tą taršalų kiekį. Reikėtų kalbėti ne vien tik apie kiekį, bet taip pat ir apie e, svorį, masę. Taigi, šis reglamentas įvertina ir pavojų sveikatai ir kitus aspektus. Tai tokia mano įžanga, ponė pirmininkė. Manau, kad einama teisinga kryptimi. Yra siekiama geriau reglamentuoti šią sritį, užtikrinti didesnį teisinį aiškumą tiems, kuriems tas reglamentas bus skirtas. Negana to, siekiama nesutrukdyti gamintojų darbui. Tai toks mano pranešimas, o dabar lauksiu jūsų pastabų. Ačiū pranešėjui. Puikiai apibrėžėte aktualius klausimus. Yra keli šešėliniai pranešėjai. Pirmasi, pirmoji e, Marija Grafinė iš e, SND. Labai ačiū. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją, kadangi šis, ši, šis pranešimas yra techninis, sudėtingas, bet labai svarbus. Aš bandžiau kelis kartus skaityti tą nuomonę, bandžiau suprasti, kokiu pakeitimu yra siekiama, analizavau pasiūlymus ir pati taip pat pateiksiu pasiūlymų dėl pakeitimų. Bet pirmiausia, noriu pasakyti, kad nereikėtų sukurti papildomų kaštų. Jei viską laikysime atsarginėmis dalimis, tai pranešėjo pasiūlymas geras, tai yra gera idėja. Bet reikėtų dar padirbėti ir pasižiūrėti, kaip galima būtų viską daryti, kad variklio keitimas vykstantis po 2011 metų būtų saugus e, tiek naudotojui, e, tiek aplinkai, kad neterštų aplinkos ir kad nebūtų naudojami panaudoti varikliai, kurie gali būti pavojingi ir naudotojo sveikatai ir aplinkai ir gali būti netgi pavojingesni nei tas pirminis variklis. Antra pastaba yra e, siūloma 30 straipsnį išbraukti, ten yra kalbama apie atitikties sertifikatą. Aš e, manau, kad galima būtų tą straipsnį dar patobulinti, bet tikrai nereikėtų atsisakyti atitikties sertifikato. Atitikties sertifikatas nurodo, kad produktas yra patikimas, dėl to reikia palikti 30 straipsnį, negalima jo išbraukti, reikėtų tiesiog keisti formuluotės. Galiausiai, nemanau, kad 36 straipsnį reikėtų išbraukti, ten yra kalbama apie vidaus akredituotas e, gamintojo tarnybas. Tai labai svarbu, kadangi Tai padeda užtikrinti e, naudotojų interesus. Dėl to reikėtų keisti 36 straipsnio formuluotės, bet nereikėtų jų atsisakyti. Viliuosi, kad mano pastabos buvo aiškios. Tikiu, kad kartu dirbdami mes parengsime pasiūlymą, kuris patobulins teisės akto pasiūlymą skirtą šiems mechanizmams. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar perdodu žodį ECR. Ponui Daltonui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes pritarėme komisijos bendravimo požiūriui, kadangi yra siekime, jog teisės aktą būtų lengviau įgyvendinti, apie užtikrinti tą įgyvendinimą. Bet e, man e, kyla klausimas visada, kai komisija keičia direktyvą reglamentu tam reikia labai tvirto pagrindo ir aš nesu tikras, ar tas pagrindas egzistuoja. Norėčiau, kad komisija geriau pagrystų savo sprendimą. Vis dėlto, tai atmetus, manau, kad numatytos ribos yra logiškas dalykas, juk mm, tai aktualu ir TTIP kontekste, dėl kurio vyksta diskusijos dėl e, teršalų ribų vidaus vandenų laivams, e, tai e, bijau, kad čia galime susidurti su nenumatytų poveikio ir kai kurie gamintojai gali išeiti šias rinkos. Privalome užkirsti tam kelią, reikia siekti pusiausvėros gerinti kokybę, bet neišstumti gamintojų iš Europos rinkos. Tai labai svarbu. Taip pat pritariu pakeitimams dėl naujų pakeičiamų variklių. Taip pat reikia, kad viskas būtų suderinta su e, nekeliais judančiais mechanizmais. ir reikėtų atsižvelgti į situaciją keliuose. Dizelinių variklių yra tikrai gerokai per daug. Vis dėlto pranešės galėtų atsižvelgti į tuos atvejus, kai nepakankamai veiksmingai veikia variklis ir reikia čia numatyti atitinkamus žingsnius. Apie to pritartume pasiūlymui dėl šešių mėnesių pereinamojo laikotarpio, kad verslas spėtų prisitaikyti. Lauksiu kitų šešėlinių pranešėjo pastabų. Sorry, I didn't have the microphone there. I wanted to give the Liberal group, I, I see that there... Matau, kad e, nėra vieno šešėlinio pranešėjo. Neturime tų frakcijų atstovų. Tad dabar perduosiu žodį komisijai. Gal komisija turiu kokiu pastabų. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes turime keletą pirminių pastabų. Matau, kad e, mūsų ir pranešėjo idėjos sutampa. Mes labai džiaugiamės tuo, kas yra nurodyta ataskaitoje. Keitėmės e, požiūriu ir dėl oro kokybės, ir dėl tikslų, ir dėl bendros rinkos tinkamo veikimo. Be to, pritarėme, kad būtina viską supaprastinti. E, tačiau norėčiau išsakyti kelias e, pastabas dėl esamų trūkumų. Dabartinėme teisės akte yra toks trūkumas, kad sunku efektyviai viską įgyvendinti ir garantuoti, kad visi rinkoje esantis gaminiai iš tiesų atitinka reikalavimus ir kad e, neviršyje mm, teršalų ribų. Dėl to mes norėjome siekti reglamento, kadangi tai gali būti ta tinkama priemonė. Toliau atitikties sertifikatas garantuoja, kad tik tai reikalavimus atitinkantis gaminiai atsiduria rinkoje. Mes apie tai diskutavome ir su kitais komitetais. Mūsų supratimu reikėtų neatsisakyti tų priemonių, bet padiskutuoti apie praktinius aspektus tam, kad garantuotume, jog egzistuoja atiktis. Tai tokios pirminės pastabos. Ačiū. Pranešėjau, ar norėtumėte sureaguoti į šešėlinių pranešėjų ir komisijos pasisakymus? Labai ačiū, kalbėsiu trumpai. Pritariu, kad mes su komisija sutarėme dėl pačios filosofijos, tad tai puiku. Taip pat norėčiau padėkoti už replacement engine to keičiamo variklio apibriežti. Kas dėl tolesnių diskusijų, tai esu nusiteikęs atvirai. Dėl ribų aš bendravau su gamintojais, mes diskutavome apie pačius įvairiausius mechanizmus nuo lokomotyvų iki smulkios įrangos. Labai svarbu, kad netrukdytume gamybos procesui, kad tos teršalų ribos nesutrikdytų gamybos. Privalome atsižvelgti ir į įgyvendinimo aspektus. Gamintojams prireiks laiko prisitaikyti prie naujų ribų. Bet kuriuo atveju labai Ačiū už jūsų indėlį, melai aptarsiu visus pasiūlymus ir sustarsime, kaip tobulinti tekstą. Noriu priminti, kad pakeitimus reikia siūsti iki balandžio 14 dienos. Toliau svarstysime pakeitimus gegužės 5-6 ir birželio 22 numatomas balsavimas 23 birželio. Šiai nuomonėjai vadovauja aplinkosaugos komitetas, o dabar norėčiau padėkoti pranešėjui, šešėliniam pranešėjam ir komisijai. Toliau kitas klausimas darbo atvarkėje. Mūsų laukia ir perduosiu žodį poniai Gerhard, paprašysiu jūsų papirmininkauti, kadangi e, reikės pristatyti man savo nuomonę, ar labai sunku būtų jums ateiti ir papirmininkauti.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 Šiek tiek nepasiruošusi buvau pakviesta pirmininkauti, tačiau bet kuriuo atveju pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra pranešimas apie dujinį kurą deginančius prietaisus. Pranešė Katrin Steiler, prašau pristatykite savo pranešimą. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir kolegoms. Prieš keletą savaičių pristačiau jau šį pranešimą ir Visi puikiai e, supratome, koks svarbus yra šis dokumentų rinkinys, nes tai yra susiję ir su saugumu. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad tai yra 40 milijardų metinė apyvarta taikoma prietaisams. Ir vienas, ir atsiprašau, prietaisų apyvarta yra apie 40 milijardų eurų ir tai yra tikrai labai e, svarbi Europos ekonomikos dalis. 202 pakeitimai buvo pateikti ir kolegų dėka 27 pakeitimus aptarsime šiandieną. Ir kalbėsime apie 202, 203, 204 pakeitimus ir man atrodo, kad tikrai galima rasti kompromisą dėl šių pakeitimų. Dabar 205 pakeitimas. Mm, taip pat bus aptartas. Ir dabar siūlyčiau pereiti prie 206-209 pakeitimo. Žiūrint į 210 pakeitimą, Dita, vieną, jūs jį pateikėte ir mm, Čia yra kalbama apie išimtis. Man atrodo, kad reikėtų kai ką patikslinti, jeigu neprieštarausite. Kalbant apie taikymo sritį. Kalbant apie prietaisus bei CE ženklinimą. Ir taip pat tai yra susijęs su 211 pakeitimu čia yra naudojama naujoji apibrieštis, tad reikia tokio teisinio aiškumo susijusio su 211, 212, 13 pakeitimais, taip pat 14, 214 pakeitimu. Man atrodo, kad juos visus būtų galima apsvarstyti, jeigu pažvelgtume į 215. Čia reikia taip pat tam tikrų paaiškinimų, tačiau be abejo pabandysiu, e, kad jie būtų pateikti dėl 16, 216 problemų nekilo, dabar 217 ir 218. Leiskite pasitikslinti. Nuo 216 iki 226, man atrodo, galiu pritarti visiems šiems pakeitimams. Dabar 227, čia reikia šiek tiek daugiau aiškumo. Dėl 228 problemų nekilo, tačiau dėl 229 tai buvo tam tikras patikslinimas. Tad ačiū kolegoms, ačiū, kad skiriate savo laiką rengdami šios pakeitimus. Ir tai yra suderinimo pasiūlymas ir mes iš esmės bandome sustiprinti e, tai, ką turime Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad papildė tekstą. Būtų įdomu išgirsti, ką komisijos atstovai mano apie tos e, papildymus. Manau, kad tikrai įmanoma rasti e, protingų kompromisų Ir apie tuos pakeitimus, dėl kurių trūksta teisinio aiškumo, aš tikrai jų netmetu, tačiau reikia dar kai ką pasitikslinti. Tad ačiū, ponė pirmininkė, melai atsakysiu į klausimus. Ačiū, ponė Stailer. EPP šešėlinis pranešėjas yra ponas Buso, žodis jam. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Jums leidžiant kalbėsiu savo gimtąją rumunų kalbą, nes tikrai techniniai klausimai. Norėčiau padėkoti kolegijai poniai Styler už jos pastabas, komentarus. Turbūt pastebėjote, kad pateikiu keletą pasiūlymų dėl pakeitimų ir norėčiau kai ką pasakyti. 204 pakeitimas. Manau, kad reglamente nereikėtų nurodyti tik vienos rizikos, pavyzdžiui, anglės, anglės dioksido. Ir yra kitokio pobūdžio, kitokio pobūdžio kenksmingų medžiagų, išmetamųjų teršalų, kurios daro neįgiamą įtaką e, piliečių sveikatai. Dabar 206 pakeitimas. Valstybės narės turėtų būti skatinamos didinti informatumą. E, visuomenėje, taip pat atlikti periodinės e, apžiūras, kurios padėtų sumažinti galimas rizikas. Yra pateikta net keletas pakeitimų e, susijusių su šio klausimu, kai kurios iš jų parinkiau kartu su kolega Barnova. Ir man atrodo, kad e, priedai taip pat turi gauti atitikties deklaraciją. Ir kalbant apie gamintojus tokiuose mažose šalise kaip Rumunija ar Bulgarija, sudėtinga išduoti skirtingus sertifikatus, pavyzdžiui, priedams. Tai sukuria nereikalingą biurokratinę naštą. Manau, kad reikėtų bendros atitikties deklaracijas, kaip kad yra numatyta kitose teisės aktuose 211-212 pakeitimai, ten yra įtrauktos dvi papildomos apibrieštis. Ten e, kalbama apie e, dujų išmetalus, 220 e, buvo atsiimtas, dabar 226 kalbama apie tam tikrus sujungimus, taip pat kondensato dujas, tai reikėtų įtraukti į pirmąjį priedą, nes tai yra svarbi informacija susijusi su priedo funkcionavimu. Dabar 229 pakeitimas sertifikato apreptis. Jo e, tikslas yra patikslinti, ar laikomasi būtinųjų reikalavimų. Ir tas galiojimo datos numatymas mūsų nuomonė yra perteklinė informacija, nes per sertifikavimo procedūros reikalavimus gaminys yra nuolat tikrinamas, e, taip pat prieš pateikiant į rinką tai yra daroma ir po to kasmet yra atliekami panašus patikrinimai. Ačiū. Ačiū labai atsar frakcijos vardu Dan Dalton, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, svarbiausias dalykas yra padaryti e, šį dokumentą pritaikomą praktiškai. Ir kadangi šis e, dokumentų rinkinys yra įtin techniškas, mm, tai atspindi visą tą darbą, kurį atliko pranešėja, rengdama šį tekstą. Turiu porą pastabų. Reikia sukurti sistemą, kuri padėtų išvengti itin e, sudėtingo, sudėtingų ženklinimo procedūrų. Nežinau, ar reikia ženklinti kiekvieną mm, armatūros produktą, ar reikia užtikrinti, kad nebūtų nutolta nuo bendrų teisės akto tikslų. Taip pat norėčiau sugrįžti prie to, ką sakė prieš mane pasisakė kalbėtojai dėl anglės dvideginio bei susijusių pakeitimų. Taip, tai tikrai labai svarbus klausimas. Reikia užtikrinti, kad viskas būtų kontroliuojama, tačiau tai ne vienintelis su saugumu susijęs klausimas, susijęs su šiais prietaisais. Tad reikia užtikrinti reikalingą pusiausvyrą, tačiau visais kitais klausimais mes esame daugiau mažiau patenkinti. Ačiū. Dite Šensova, prašau. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už uh, atliktą darbą. Kaip minėjo prieš mane pasisakė kolegos, tikrai techninis dokumentas, tačiau e, be abejo visai esmė ir slypi detalėse, techninėse detalėse. Aš pateikiau keletą pasiūlymų dėl pakeitimo ir dabar norėčiau trumpai aptarti tris iš jų. Visų pirma, dėl anglės monoksido. Man atrodo, kad tekste buvo bandoma rasti kompromisinę e, formuluotę, kurie atitiktų jūsų pakeitimus ir e, tai labiau atitinka teisinio teksto reikalavimus. Ir jeigu C ženklinimą norėsime naudoti visur, tada reikia įtraukti NLF formuluotės ir paminėti e, kad e, toks ženklinimas gali būti dedamas ant pakuočių, kai neįmanoma e, jo sutalpinti ant pačių produktų. Na, tai tokie techninio pobūdžio pasiūlymai dėl pakeitimų, tačiau jie yra svarbus. Na ir kaip jau minėjau per paskutinės diskusijas, nepritariu reikalavimui atlikti tik profesionalę priežiūrą bei patikrinimus taikomus e, dujiniams prietaisams. Manau, kad čia reikėtų paieškoti kitokio kompromiso. Paskal Duran yra žaliųjų frakcijų šešėlinis pranešėjas, tačiau e, jis nedalyvauja, nėra FDD šešėlinio pranešėjo, tai norėčiau paklausti, ar dar yra norinčių pasisakyti. Galbūt komisijos atstovai norėtų tarti žodį, ar turime komisijos atstovo. Ačiū labai, ačiū už parengtą dokumentą bei už pateiktus pakeitimus. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į 211 bei 12 pakeitimus, nes čia esančios apibrieštis ne visai atitinka pačią savoką, nes būtent valstybė narė e, sviravimus e, dujų kokybėje e, turi užfiksuoti ir apie jos pranešti. Ir į tai yra atsižvelgiama e, kuriant tos dujinius prietaisus, ir tikrai yra netvirkščiai. Tad čia taip pat yra daroma nuoroda į kitus susijusius sąjungos teisės aktus. Ir taip suprantame, kad 213 pakeitimas buvo atsimtas, tačiau kalbant apie 212 pakeitimą, normalus e, tiekiamų dujų slėgio sviravimas ir dujų kokybė mm, yra ta informacija, kurią turi valstybės narės ir prie to e, reikia pritaikyti prietaisus, kad jie būtų saugus. Būtent valstybės narės turi perduoti visą tą informaciją, o jau gamintojai turi pritaikyti e, savo prietaisus gaminius prie tų reikalavimų. Dabar 210, 218, 222, 225 pakeitimai. Ten yra kalbama apie C ženklinimą ant armatūros ir situacija yra tokia, kad išimtis CE ženklui nėra numatomos, jeigu negalima ant pačios armatūros tokio ženklinimo uždėti. Ir pritarime konstatuojamąjį dalį, tačiau taip pat norėtume pasiūlyti, kad e, kalbant apie CE ženklus, 18 straipsnėje yra taisyklės pateiktos CE ženklinimui ir ten reikėtų dalies skirtos dujiniams prietaisams, taip pat kitos dalies skirtos armatūrai ir tada būtų galima nurodyti, e, kad jeigu C ženklo negalima uždėti ant armatūros, galima tokį ženklą uždėti ant pakuotės arba ant dokumentų, kurie yra pridedami prie gaminio. Tad atsižvelgiant 229 pakeitimą bei 10 metų laikotarpį. Norėtume, kad būtų numatyta 10 metų riba, jeigu e, kyla kažkokių problemų dėl sertifikato atnaujinimo. Ir 204 pakeitimas e, bei nutiekėjimai ir koncentracijos ten kyla tam tikrų neiškumų. Žodis pranešėjai. Norėčiau padėkoti komisijai už tam tikrus teisinius paaiškinimus. Be abejo, bandėme suderinti e, pakeitimus, atsižvelgti į taikymo sritį ir galbūt buvo tokių klausimų, kur buvo galima ieškoti kompromiso, tačiau yra ir labiau probleminių klausimų vis dėlto. Tas didesnis aiškumas susijęs su techniniais aspektais yra svarbus. Manau, jog būtų naudinga, jeigu e, šešėliniai pranešėjai galėtų su manimi susitikti ir tada mes visi kartu pažiūrėtume, e, kaip būtų galima rasti galimus kompromisus. Man atrodo, kad judame tinkama linkme, taip kyla tam tikrų problemų dėl taikymos ryties, dėl valstybių narių kompetencijų, tačiau man atrodo, kad tikrai galime rasti išeitį iš šios padėties ir pasiekti pažangos, nes nebejotinai itin svarbus teisės aktas susijęs su dujiniais įrenginiais. Tai daro įtaką, tiesioginė įtaka e, dideliai daliai ES piliečių, jų saugumui. Ir tai yra svarbus klausimas susijęs su vartotojų apsauga, tad ačiū ponė pirmininkė, nekantrauju dirbti kartu su pranešėjais. Ir galbūt reikėtų priminti, kokie terminai yra numatyti, aš pati tų datų neturiu, galbūt ponė pirmininkė, jūs galėtumėte tai padaryti. Pirmininkė, taip galiu tai padaryti. Kompromisinių pakeitimų svarstymas vyks balandžio 20-ąją, balsavimas komitete numatytas 23-ąją balandžio ir tikiuosi, kad tada galėsime pradėti dėrybas gegužės mėnesį ir pradėti tas dėrybas dar pirmininkaujant Latvijai, diskutuoti dėl viso to paketo, kuris apima e, kabelių lynų kelius ir kitus klausimus. Tad ačiū labai pranešėjai. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. So, thank you. We now turn to um, the report by... Dabar perėsime prie kito pranešimo. Jį rengė mūsų pirmininkė Vicky Ford. Jis skirtas asmeninėms apsaugos priemonėms. Ir iš karto steiksiu žodį pranešėjai. Dėkoju šešėliniams pranešėjams už e, jų labai naudingą indėlį, puikiai buvome, e, puikiai posėdžiavome Strasbūre. Aš labai tikiuosi, kad e, tie šešėliniai pranšiai, kurie šiandien nedalyvauja, gaus visą informaciją. Apskritai sutarėme dėl uh, daugelis svarbių dalykų, nors e, yra ir skirtumų. Aš rengiu kompromisus trijose srityse ir iki šio savaitės pabaigos pabandysiu užbaigti darbą. Visų pirma, dėl taikymos ryties e, konstatuojamosios dalis 9 nuo 31, taip pat antros straipsnio antra dalis. 147-56 straipsniai, 164 straipsniai. Toliau dėl ES e tipo sertifikato trukmės ir e, procedūros, kaip ją atnaujinti. Dėkoju komisijai už e, pateiktus pasiūlymus dar iki pakeitimų pateikimo. Šitoje dalyje Kompromiso ieškosime 24 konstatuojamai dalyje, 8 straipsnį 124-28, e, 206 ir 234-39 straipsniuose. Dėl tų kompromisų Europos saugumo federacija su manim ir su šešėliniais pranešėjais pasidalijo pasiūlymais dėl supaprastintos procedūros ir norėčiau išgirsti, ką galvoja šešėlinė pranešėjai dėl Europos saugumo federacijos pasiūlymų. Nu ir e, trečioji kompromisų sritis yra e, susijusi su tuo, kas turi patekti į kurią saugos kategoriją. Visų pirma, e, antrasis e, priedas, taip pat 217-222 e, straipsniai. E, taip pat dėl to, kokia kalba turi būti nurodytos E, kontaktiniai adresai, tai yra 108, 188, 196 straipsniai ir pakeitimai. 187, 183, 205 ir 227 pakeitimai. Taip pat yra dėl e, lipdukų naudojimo, kurie e, dažnai naudojami nesaugai užtikrinti, o dėl kitų dalykų, čia pakeitimai 148, 175, 176, 177 ponų Rašuo ir Mastalkos pakeitimai. Aš tikiuosi, kad mes galėsime juos įtraukti į savo kompromisinį pasiūlymą. Tačiau yra ir kitų pasiūlymų, kurie man kelia nerimą dėl 119, dėl pono Mastalka, dėl instrukcijų, kurios turi pateikiamos piktogramų formą. Mm, girdžiu iš suinteresuotų šalių, kad piktogramas gali daugiau sumaišties įnešti negu kad aiškumo. Tai kelia man nerimo. Turime stengtis nekenkti savo kolegams, kurie dirba su rinkos stebėsena. Tad aš e, norėsiu išgirti iš tų pakeitimų autorių e, dėl 192-197 pakeitimų. Galbūt rinkos e, stebėsinos pakete jau tos problemos yra sprendžiamos ir galbūt e, galima būtų pasiremti tais pakeitimais ir paskui pasitenkinti žodiniu pakeitimu. Norėčiau išgirsti e, kaip poniai Anderson pavyko pasikalbėti su komisija dėl apsaugos principo įvedimo e, pakabinamųjų lynų kelių klausimų. E, čia man e, reikės išgirsti, ką apie tai galvoja komisija. Žinau, kad ponė Vesla e, yra pateikusi panašų pakeitimą 166 šiame pranešime. Ir toliau 210, 11, 12 pono Rošfor pakeitimai, kur e, privalu vertinimo įstaigoms turėti nacionalinių įstaigų išduotą sertifikatą. E, Baiminuosi, kad kai kuriuose valstybėse narėse tai susiaurina galimybės. Na ir pagaliau, nors jau ne pirmą kartą sakau, pagaliau mes turime visą virtinę pakeitimų, iš kurių aiškėja, kad nebūtinai reikės pateikti gamintojo fizinį adresą, gamintojo ar e, platintojo adresą, bet užteks nurodyti vien tik tai elektroninio pašto adresą. Skamba kaip supaprastinimas, bet kiek suprantu, teisiškai tai netitiktų prekybos standartų reikalavimų, tad vargu ar galėsime pritarti tokiam supaprastinimui, nors aš ir suprantu, kad siekime turėti paprastesnį režimą. E, kol kas preliminariai numatau kitą sustikimą su šešėliniais balandžio 14 dieną. Dėkoju. Pranešėjai dabar žodis šešėliniams pranešėjams, ponas Salomas, EPP frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir ačiū pranešėjai. už įžanginį žodį. Šio pasiūlymu siekiama dviejų dalykų. Visų pirma, suteikti daugiau saugumo vartotojams ir e, taip pat išvengti perviršinio reguliavimo iš ES pusės. Nenorime ES rinkoje dirbančioms bendrovėms sudaryti papildomų kliučių ar sąnaudų. Atidžiai išnagrinėsime jūsų kompromisinius pasiūlymus. Per e, sustikimą Strasbūre regis judėjome tinkamą kryptimi. Yra daug dalykų, dėl kurių neprieštaraujame, kuriems galėtume pritarti. Mano frakcijai svarbu sutarti dėl taikymos ryties. Tai yra vienas iš tų aspektų, kur tikrai norime aiškumo, kad e, būtų protingai apibriešta, apie ką eina kalba, o apie ką neina. Taigi, teisinio tikrumo reikalas. Taip pat galvojame kad reikėtų apsibriežti, ką reikėtų įtraukti, ko nereikėtų įtraukti. E, pakeitimuose aš bandžiau įnešti truputį daugiau aiškumo, e, ką e, turėtume įtraukti į taikymo sritį, sakysime, tokie dalykai, kurie asmeniniam vartojimui skirti, apsauga nuo karščio, jų funkcija pirmiausia apsauginė, bet čia neturėtų patekti dekoratyviniai produktai, gaminiai, kažkokie valymo įrenginiai, čia reikia aiškumo. Pereitą kartą taip pat e, sakiau, kad e, šiek tiek e, baiminosi dėl to, kad tekste atsiranda žodelis etc. E, neaišku, kas po jos lepiasi, nėra teisinio aiškumo. Kalbėjome apie tai, kad e, aiškiau turėtų būti išdėsita, kas slepiasi po deleguotaisiais aktais. Ir jeigu sugebėsime apibrėžti, e, kurie elementai patenka į taikymą sritį e, ir kurie ne, tai tada mums bus primtina. E, kolega Vesvalė pateikė pakeitimų dėl sportui skirtų prekių, jeigu jų pirminė funkcija yra apsauga, tai galbūt galima būtų būti juos įtraukti, bet kaip anksčiau sakiau, jeigu kalbame tik tai apie kažkokius uh, šviesą atspindinčius elementus, e, dekoratyvinius elementus, e, e, kuriuose nėra apsaugos aspekto, tai tada jų nereikėtų įtraukti. Taigi reikėtų labai atidžiai pastebėti, kas įtraukta į taikymo sritį ir kas ne. <clears throat> Kalbant apie e, e, apsaugos e, įrangą, turime e, labai tiksliai pabandyti ją kategorizuoti. E, na ir pagaliau laikotarpis, komisija kalba apie penkių metų trukmę, kurią turi galioti sertifikatai. Čia mums reikia įtraukti suinteresuotas šalis į šį procesą. Ir jeigu e, kas nors yra pakeičiama, tai tada reikia ir naujo sertifikavimo. E, man atrodo, kad e, sektoriai dirbantys gali regis pritarti penkių metų laikotarpiai, jis jiems yra protingas, bet galbūt reikėtų geriau pagalvoti, kaip tai praktik, praktikoje įtvirtinti. Kalbėjote apie supaprastinę procedūrą, kurią uh, siūlo patys gamintojai. Man e, ši mintis tiktų, tačiau reikia išspręsti vieną problemą ir truputį giliau pamastyti. Jeigu po penkių metų teisėje niekas nepasikeičia ir gamintojas gamina lygiai tokį patį produktą, tai e, ar jiems e, vis tiek reikės pateikti naują sertifikatą, juk tai jiems kainuos. Sakysime, e, yra tokia situacija, kur niekas nesikeičia ir ta gamintojas VMI, sakysime, sektoriuje turės e, iš naujo tą sertifikatą gauti, tai yra brangu. Taigi, e, ieškant protingų kompromisinių pasiūlymų, to nereikėtų užmiršti pirmosios kategorijos e, produktams nereikėtų tokio galiojimo pratesinėti. Dėl antros kategorijos galėtume kalbėti apie automatinį sertifikavimą, kurie užsimtų gamintojas, o dėl trečiosios galėtume taikyti supaprastintą procedūrą. Ir kai kalbame apie trečiąją kategoriją, turime atsiminti, kad egzistuoja kasmetiniai patikrinimai, e, kurie atliekami pagal aštuntą skyrių. Jame viskas yra išdėsita. Tad e, tada iškyla klausimas, ar, ar e, tas patikrinimas kasmetinis nedubliuoja sertifikavimo proceso, ar nėra e, tam tikrų paralelių, dubliavimosi. Ir galbūt galėtume uh, sakyti, kad jeigu toks patikrinimas ar auditas atliekamas e, neilgai likus iki sertifikavimo pratesimo, tai e, galbūt galima būtų to, e, jį užskaityti kaip sertifikavimą, antraip bendroviai tai brangiai kainuoja. Tad galbūt apie tai galime galvoti kompromisiniuose pasiūlymuose. Jeigu, sakysim, bendrovėje atliekamas auditas, o paskui neužilgo e, sertifikavimas, tai iš esmės e, du kartus e, atliekamas tas pats dalykas, tai kainuoja ir galbūt galima pagalvoti, kaip suderinti tuos du veiksmus. Na ir pagaliau paskutinė mintis dėl jūsų 78 pakeitimo, kur jūs vos ne privalomai e, suteikite galės iniciatyviniai grupiai, vadinamai steering group. Negalėčiau čia e, visiškai pritarti. E, kalbame apie patarėjų grupę, kuriai suteikiamos beveik teisėkuros galios. Aš nemanyčiau, kad taip teisinga. Taigi dėl tų įvertinimo institucijų, galbūt reikėtų grįžti prie to teksto, kurį siūlo komisija. Bet aš manau, surasime tinkamą sprendimą ir šiai problemai. Dėkui. Dėkoju, suteiksiu žodį šešėliniai pranešėjai iš socialdemokratų frakcijos. Dėkoju. Gerbimoji pranešėja, kolegos, nenorėčiau labai daug prieštarauti. Nenoriu čia kelti ypatingų bangų, bet vis tik nėra viskas taip paprasta. Mūsų požiūris kiek kitoks. Uh, į šias apsaugos priemonės, ypač kai kalbame apie teisės aktus. Ir pereitą kartą gana aiškiai sakiau, kad tas penkių metų laikotarpis turėtų išlikti, nes e, juk vyksta įvairūs pokyčiai. E, pasikartosiu, e, kai kalbame apie asbestą, pavyzdžiui, dešimtmečiais buvo laikoma, kad tai puiki E, ugniai atspari medžiaga, o dabar mes žinome, kad milijonai yra išleidžiami tam, kad, pavyzdžiui, mokyklų pastatuose galima būtų panaikinti riziką mokiniams. Taigi turime išlaikyti penkių metų laikotarpį. Tik tada turėsime garantijas, kad bus e, pakankama stebėsena ir mums, ir ateities kartoms. Na ir toliau. Labai aiškiai noriu pasakyti, kaip e, teisės aktų leidėjai turime labai aiškiai įsivaizduoti, kam mes priminėjame vienas ar kitas priemonės. Turime klausti savęs, ar reikia daryti tai, ką mes darome. Taip, labai aiškiai šiuo atveju galime pasakyti, kad mums reikia reglamentuoti tame tarpe ir kai kalbam apie asmeninės apsaugos priemonės. Taip, to reikia tam tikrose užimtumo kategorijose ir jeigu tokias priemonės naudojamas profesiniais tikslais, tai dar kartą pakartosiu, tie žmonės, kurie naudojasi, kurie e, rengiasi tomis priemonėmis, turi pasitikėti jomis, turi galėti jomis pasitikėti, tikėti, kad jos gali apsaugoti jų sveikatą ir gyvybę. Tad e, labai paprastą pavyzdį pateikime, gal visi e, tą situaciją e, žino. Sakysime, gaisrininkai, visi mes žinome, kad jie kasdieną rizikuoja savo gyvybę, kad pagelbėtų kitiems žmonėms. Ir turime užtikrinti, kad jie turėtų priemonės, kurios būtų aukščiausio standarto kad jie nerizikuotų savo gyvybėmis, e, gelbėdami kitų žmonių gyvybės. Žinau, apie ką kalbu. Mano, mano uh, vyras uh, dirba gydytoju nelaimingo atsitikimų skyriuje. Taigi, ponė pranešėja, e, skirtumas tarp jūsų ir mano frakcijos yra štai koksai, kad mes einame skirtingomis kryptimis. Jūs, e, tarp kitų dalykų, siūlote, kad turėtume e, tam tikrose srityse, taikymo srityse aurinti. Jūs kalbate apie tuos uh, E, specialiuosius bandymus. E, jūs kalbate taip pat apie skaitmeninės atitikties deklaracijas dėl penkių metų trukmės. Taip pat pereitą kartą jau kritikavau jūsų pasiūlymą. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra geras, kad mums reikia pokyčių, tvarkoj, bet turime to siekti kitaip, kitaip negu kad jūs siūlote. Europos Sąjungoje iš vienos pusės gamintojai mm, turi galėti remtis tuo, ką mes darome ir kitose valstybėse taip pat. Taigi, mes turime gauti tą daiktą, kuris aprašytas etiketėje. Negalime viso to palikti vien tik tai rinkai. Aš kaip socialistė nemanau, kad taip turėtų būti. E, turime turėti atitinkamas kompetitingas valstybinės įstaigas, kurios turėtų užtikrinti, kad rinka bus stebima. Tas stebėsina turi būti veiksminga, veikti greitai, bet taip pat e, mums reikia užtikrinti, kad prie gaminio bus pridėta atitikties deklaracija. Čia visi mes sutinkame, e, kad turi būti etiketė, mes taip pat sutinkame. Bet jeigu tuos dalykus supaprastinsime, tai aiškiai padidinsime riziką. Todėl aš manau, kad komisijos pasiūlymas e, drauge su e, Mano keliais pakeitimais e, būtų geras tekstas ir aš labai tikiuosi, kad į juos bus atsižvelgta. Dėkui. Suteiksiu e, žodį Ditai, ji pasakys vietoj pono Rošfor. Jas dėkui, e, atsiprašau Roberto vardu visų pirma, jis negali dalyvauti, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Uh, Jis e, savo požiūrį dėl šio dokumento jau yra išsakęs e, tiek čia komitete, tiek per šešėlinių pranešėjų susitikimą. Aš pabandysiu greitai apibendrinti kai kurias jo pagrindinės mintis, jo ir mūsų frakcijos mintis mes e, pasisakome už griežtus reikalavimus, kalbant apie asmeninės apsaugos priemonės. Svarbiausia, Turime užtikrinti vartotojų saugumą ir neiškreipti rinkos. Taigi taip pat e, nenorėtume, kad e, naujoji reguliuojamoji sąranga keltų kažkokią revoliuciją, norime tobulinti, modernizuoti, supaprastinti ir išaiškinti. Aukštai vertiname mūsų pirmininkės ir pranešėjo šiuo atveju atliekamą darbą. Kalbant apie taikymo sritį. Komisija siūlo reglamento taikymo sritį išplėsti, įtraukiant e, apsaugos priemonės, kurios skirtos privačiam naudojimui Mes manytume, kad reglamentavimas turi būti proporcingas ir administracinė našta turi būti proporcinga rizikai. Taigi, jeigu AAP e, yra skirtas tik tai mažai rizikai sumenkinti, e, tokių priemonių nereikėtų įtraukti į taikymo srityje. E, keli šešėliniai pranešėjai pateikė e, bendrus pakeitimus šiuo klausimu. Dėl ES tipo e, atitikties deklaracijos, tai reikia užtikrinti, kad tuos priemonės atitiktų esmenis reikalavimus ir reikėtų suteikti galimybę gamintojui pateikti tokią deklaraciją arba popieriuje, arba nurodant sąsąją su atitinkamu interneto puslapiu. O e, e, prie gaminio turi pridė, būti pridėta naudojimo instrukcija. E, rinkos e, stebėsenos institucijos, taip pat e, vartotojai ir kiti e, turėtų gauti informaciją arba ant popieriaus, arba internete. E, nurodymai ir instrukcijos turi būti lengvai e, paskaitomi, suprantami ir e, rinkos stebėsenos e, institucijos turi garantuoti ati, atitikti. Dėl ES tipo sertifikato trukmės E, kai kas norėtų išbraukti bet kokią nuorodą į maksimalų galiojimo laiką, kuris nurodytas e, komisijos pasiūlyme, kiti norėtų numatyti dešimties metų laiką ar e, dešimt metų laikyti minimumu, o kai kas norėtų, kad tokio termino nebūtų iš vis, taigi nuomonės skiriasi, reikia ieškoti e, auksinio vidurio ir būtent tą ir turėsime drauge daryti. Aš manau, kad kaip ir komisija, kad reikia mm, laikotarpį numatyti, kad galima būtų užtikrinti, kad ES tipo sertifikato reguliari peržiūra būtų atliekama kaip bendra taisyklė. Tačiau e, jeigu, e, jeigu produktas nepasikeitė, jeigu standartai nepasikeitė, jeigu produktas atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, e, tokio naujo sertifikavimo neturėtų būti. Mums atrodo, kad svarbiausia yra aiškiai apibriežti tuos atvejus, kada būtų taikoma tokia supaprastinta procedūra, numatant beveik automatišką sertifikavimo pratesimą. Taigi atnaujinimas būtų atliekamas tik tada, kada iš tikrųjų jo reikia. Todėl mes pritarėme 160 ir 238 pakeitimams ir nepritarėme 157, 234, 275 ir 300, 236 e, pakeitimams. Tikimės, kad ir toliau gerai bendradarbiausime, dirbdami su šiuo dokumentu ir lauksime gero bendro darbo su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Dėkoju, dabar dairausi, ar yra kitų šešėlinių pranešėjų, atrodo, kad ne. Ir tada jau suteiksiu žodį komisijai. Dėkui. Dėkoju už pranešimą ir už pakeitimus ir už tai, kad suteikėte mums žodį. Per paskutinį susitikimą ir, ir, ir, ir dabar e, mes norėtume pasakyti, kad pasisakome už tai, kad e, e, apsauginėms pirštinėms, e, naudojamoms indams plauti ir panašioms pirštinėms būtų taikoma išimtis, jos nepatektų 147 pakeitimas ir 73 pakeitimas yra siūloma e, daryti išimtis ir kitoms priemonėms, tame tarpe tam tikroms pirštinėms, e, kurios patenka į dabartinį, e, į dabartinę taikymo srityje. bet e, jeigu laikytumės tų pakeitimų, tada ten nepatektų, pavyzdžiui, ir saulės akiniai, kurie dabar yra ketvirtojoje kategorijoje. 169, 162 pakeitimai kelia mums taip pat problemų, bet tos problemas susijusios su teisės aktų įgyvendinimu dažnai tenka atsakinėti į klausimus, o kokie buvo teisės akto leidėjo ketinimai, kodėl vieni produktai gaminiai įtraukiami, o kiti ne. Dėl eksploatavimo bandymų čia 154 ir 182 pakeitimai. Tos nuostatos mūsų manimų galbūt turėtų e, būti numatytos teisės aktuose susijusiuose su darbo sąlygomis. E, tuo tarpu šis reglamentas kalba apie gaminių e, saugą, o ne ergonomiką ir patogumą. Taigi, dėl 134, 237 pakeitimų apie laikotarpio e, ribos e, anuliavimą, tai mes turime pasakyti, kad e, moderniausi produktai, aukščiausia lygio produktai šiuo atveju e, atsiranda blogesniai padėty, e, jeigu mes turėsime tam tikrus produktus, e, kurių sertifikatai galioja neribotai. Dėl 259 ir kitų pakeitimų kalbama apie tai, kad sertifikatas turėtų galioti ir toliau, nors harmonizuotas standartas ir atsiimtas. Jeigu taip įvyko dėl to, kad įvardinta rizika gyvenimui, tai e, negerai būtų, jeigu sertifikatas ir toliau gal, galiotų. Tai sudėtinga problema. E, bet e, mūsų e, problema visada susijusi su tuo, dėl ko harmonizuotas standartas atsimamas. Jeigu tai susijęs su rizika gyvenimui, tai ir sertifikatas negali galioti. 166 pakeitimas atsargumo principas. E, turėti tokį straipsnį sektorinėme teisės akte yra didelė problema, nes E, kai kalbam apie saugumą, esminiai reikalavimai yra šimtaprocentiniai. E, mes turime e, nustatyti taisyklės, kurių turi laikytis ekonominės veiklos subjektai. O jeigu kalbėsime apie atsargumo principą, tada kyla klausimas, o kokios kitos yra taisyklės, kurių turi laikytis gamintojas, kad atitiktų šios straipsnio reikalavimus. Šiuo atveju mes galvojame, kad teisės akto leidėjai turėtų padaryti bendrą nuorodą, bet nenustatyti specifinės taisyklės. Taigi, jeigu e, teisėkuros subjektas įtraukia tokį straipsnį, tai reiškia, kad jis kalba apie kitas taisyklės, o tada iškyla klausimas, o kokios tos taisyklės. E, šiaip ar taip, tokio tipo teisės akte vargu ar reikia smulkmeniškai reglamentuoti. E, dėl 160, e, 178 pakeitimų, dėl, ar reikia, dėl to ar reikia tirti, jeigu niekas nepasikeitė, e, kas yra susiję su gaminiu Pritarėme taip pat kitiems e, pakeitimams e, dėl kai kurių cheminių medžiagų. Taip pat norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad būtų gerai, jeigu turėtume objektyvius kriterijus. 177 pakeitimas pavyzdžiui apibrėžia visą virtinę kriterijų, kuriuos mūsų manimų reikėtų panalizuoti, nes jeigu nebus e, tų objektyvių kriterijų, tai tada galbūt atsiras e, galimybės laisviau interpretuoti, atsižvelgti į tokius dalykus, pavyzdžiui, kaip mados. 190 pakeitimas. Taip pat galvojame, kad e, piktogramų naudojimas įneša sumaišties, dėl akreditavimo, dėl privalomo akreditavimo 210 iki 212 pakeitimų. E, šią problemą svarstėme, kai kalbėjome apie NLF paketą, kai taryba su e, parlamentu dėrėjosi ir tada buvo e, sakoma, kad akreditavimas neturi būti privalomas, nors E, kadangi kai kuriuose valstybėse tai kelia problemų. Taigi mes galvotume, kad turėtume bandyti laikytis to susitarimo, kurio Europos parlamentas ir taryba pasiekė šioje srityje. Mes suprantame, kuo remiasi privalomo akreditavimo idėją, galbūt ateityje tai bus įmanoma ir padaryti. Labai ačiū, nekantrai lauksime jūsų pranešimo, laikome, kad jis yra labai naudingas. Dėkoju komisijai ir žodis pranešėjai. Ačiū už visas jūsų pastabas. Aš labai aiškiai noriu pasakyti, aš sutinku, kad reikia iškumo dėl taikymos ryties. Ačiū už tai, ką komisija pasakė dėl taikymos ryties. Nėra jokių ketinimų e, kaip nors atsisakyti e, reikalavimų e, įrenginiams ir įrangai, kuri naudojama, pavyzdžiui, gaisrininkų. Jokiais būdais. Ieškosime gerų kompromisinių pakeitimų dėl žodžių etc. Tai uh, E, jie yra dabartinėme teisės akte, kuris jau 25 metus naudojamas. Aš suprantu, kad e, šio laikinėme akte galbūt e, reikėtų tas formuluotės tobulinti ir ponas Rošvaras čia teikia naudingų pasiūlymų. Galbūt Iš tik, bet tikrai, taip kaip jūs sakote, kad mes norime saugą kažkaip tai sumenkinti gaisininkams, tai e, to tikrai nesiekiame. Dėl penkių metų trukmės sertifikato visada aiškiai sakiau, kad noriu išgirsti visas nuomonės šiuo klausimu. Aš draugė su ponu Rošvoru pasirašiau pakeitimą, kur sakome, kad jeigu sertifikatas jau baigia galioti ir nėra ženklių pasikeitimų, tai e, neturėtų mažoms e, bendrovėms tekti atlikti labai didelį biurokratinį darbą, norint atnaujinti sertifikatą. Ir komisija čia mums padėjo suformuluoti tas e, nuostatas, tikiuosi, kad visi sugebėsime sutarti dėl šio konkretaus pasiūlymo. Vėlgi, vėl e, Įdomu bus e, gauti, e, ką Jūs galvojate apie Europos saugumo federacijos pasiūlymus dėl supaprastintas procedūros. Aš suprantu, kad kai kuriuose sektoriuose automatinio atnaujinimo neturi būti ir kai kurios interesuotas šalis tą mintį kėlė. Bet nėra jokio ketinimo uh, E, kažkaip e, pakengti egzistuojantiems procesams atnaujinimui ar pakeisti kasmetinių auditų praktiką. Apie tai neužsimenama, bet reikia ieškoti praktiškai gyveninamo sprendimo tokiems produktams, kurių, e, kurių eksploatacijos laikas yra numatytas ir tiems gaminiams, kai nėra ypatingų pokyčių. Komisija visai teisingai paminėjo e, atveją, kai, e, tarkime, nebegalioja anksčiau buvęs standartas, atsiradus kažkokiai rizikai. Jeigu būtent dėl to jis atsiimtas, tai vienas dalykas, o kitas dalykas, jeigu standartas tik tai uh, E, atnaujintas, e, tai tada e, produktas gali išlikti rinkoje, kol galioja jo sertifikatas. Antraip būsime padėtyje, kai iš vis nebus apsaugos priemonių nei naujų, nei anksčiau galiojusių. Tikrai grįžtant prie taikymos ryties, manau, kad kai kurie akiniai turėtų likti dirbti taikymo srityje, dėl eksploatavimo bandymų e, sutinku su komisija, kad reikia aiškumo teikiamuose pakeitimuose. Gal per antrąjį raundą galėsime čia sutarti. E, taip pat e, nereikia užmiršti, kad yra svarbu užtikrinti, kad ta, tos priemonės ergonomiškai pasiteisintų. Aš atsimenu per tarptautinę e, moters dieną viename renginyje mes kalbėjome, kad trūksta apsaugos priemonių moterims, kurios praktiškai joms netinka, jos e, ergonomiškai netinka. Uh, Taigi eksploatavimo bandymai e, turėtų būti skatinami, kad e, iš tikrųjų visi visuomenės nariai galėtų tomis priemonėmis naudotis. Dėkoju už jūsų paaiškinimus dėl problemas susijusios su atsargos principo taikymu, dėl e, sporto priemonių. Aš suprantu, apie ką kalba komisija. Tai buvo paminėta žodis e, mada. Teisiškai turbūt sunku apibriežti, bet esu tikra, kad galime surasti e, tinkamą formuluotę dėl 78-209 e, pakeitimų, ketinu juos iš naujo performuluoti dėl atitikimų deklaracijos, ar ji turi būti popieriuje ar internete. Aš manyčiau, kad taip ir ten, ir ten. Bet tai skiriasi nuo pasakymo, kad vartotojai turi gauti aiškias instrukcijas. Svarbu, kad gamintojas ar platintojas e, pateiktų atitikties deklaraciją, o vartotojai turėtų prieigą prie aiškių vartojimo instrukcijų. Gal čia mes truputį e, vieni kitų nesupratome, bet labai svarbu, kad vartotojai gautų aiškės vartojimo instrukcijas, todėl džiaugiuosi, kad komisija su mano pastabomis dėl piktogramų, dėl klaidinančių piktogramų. Tokios būtų pagrindinės mintys. E, Aš išsintinėsiu kompromisinių pakeitimų projektus. Tai tikrai bus tik tai projektai. Siūlyčiau kuo daugiau žmonių jiems pritarti. Taigi, 20 balandžio mes ketiname aptarti kompromisus, balsuosime 23 balandžio. Ačiū pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams, suteiksiu žodį pirmininkiai, kad jį galėtų užbaigti posėdį. Jeigu nėra jokių pasiūlymų dėl kitų klausimų, tai posėdis baigtas. Kita posėdžio data yra balandžio 20-oji, 3 valanda dienos. Ačiū.